kartu su komisija galėsime e, toliau laikyti solidariai su Ukraina, su šalimi, kuri yra mums tokia artima. Ačiū kolegiai Harms. Toliau Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu kolega Kova. Pusantros minutės. Dziękuję bardzo, e, panie. Labai ačiū, pirmininkė.